yra žodinis klausimas socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo ir universalumo principas Europos Sąjungoje. Pradėsime diskusijas. Pradėsime nuo pranešėjų. Ponas Olbriktas, dvi minutės. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Ja chciałbym zwrócić... Pone pirmininkė, pone struponai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad klausimas žodžiu, kurį pateikėme, susijęs su Europos komisijos priimtų sprendimu. Pavyzdžiui, galime norėtume priminti sprendimą dėl to, kokie asmenys gali pretenduoti į uh, valstybės skiriamą socialinį būstą. Tai sukėlė daugybę diskusijų ir nesutarimų. Reikia nepamiršti, kad skirtingose es valstybėse socialinis būstas yra apibrėžiamas skirtingai e, visuotinių visuotinės arbos paslaugų kontekste. Šie apibrėžimai skiriasi nes ten yra, juose yra nurodyta, kas gali pretenduoti į tokį socialinį būstą ir kam tenka atsakomybė už tokio būsto užtikrinimą. Kai kurios viešosios institucijos, taip pat kai kurios valstybės institucijos tuo rūpinasi atskirose valstybėse narėse. Taip pat, e, pavyzdžiui, panašios diskusijos vyko, kuomet buvo svarstama, kas gali pretenduoti į lėšas skiriamas iš struktūrinių fondų. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija mano, kad ES turėtų egzistuoti vienas bendras socialinio būsto apibrėžimas ir ar tokie pat principai turėtų būti taikomi visoje Europos Sąjungoje. Ar komisija rengėsi nustatyti pajamas, pajamų lygį, kurias gaunantis asmenys jau gali pretenduoti į socialinį būstą. Pavyzdžiui, tokia tvarka galioja Nyderlandėse, tačiau net, tai netitinka subsidiarumo principo. Pone Rūlė, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, norėčiau dabar pakalbėti apie komisijos pranešimą spaudai. Gruodžio 19 dieną buvo šis pranešimas paskeltas ir jis yra susijęs su sprendimu dėl socialinio būsto suteikimo Niderlanduose. Taigi dabar skaitau, komisija patvirtina e, savo politiką ir kartoja, kad valstybės narės turi plačią veiksmų laisvę suteikti veiksmų, socialinį būstą ir teikti visuotinės svarbos paslaugas. Tai, tai tas buvo paskelbta komisijos komunikate. Dabar man kyla klausimas, kaip tai yra susiję su komisijos sprendimu nustatyti kriterijus e, dėl socialinio būsto gavimo, kaip tai yra susiję su proporcingumu ir subsidiarumu. Komisija sako, kad ji pasisako prieš socialinį skirstimą, socialinę segregaciją, tačiau tuo pat metu uh, Komisija nustato 10 procentų ribą trijų nustato 33 tūkstančių eurų ribą. Na, o kitose valstybėse narėse, kitose, negu kad Niderlandai valstybėse narėse situacija yra kitokia. Kaip e, užtikrinti socialinį įvairovę ir kaip reikėtų e, čia laikyti subsidiarumo principo bei užtikrinti valstybių narių teisės. Savo komunikate komisija pripažįsta, kad valstybės narės turi veiksmų laisvę dėl visuotinės svarbos paslaugų ir kitų, ir socialinio būso taip pat. Ačiū toliau, pane Kasteks. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kreiptis dabar į komisiją dėl susiklaušusios situacijos Niderlanduose. Komisija sako, kad reikia laikytis konkurencingumo taisyklių. Komisija pasiūlė esminę socialinio būsto reformą ir esminę visuotinės svarbos paslaugų reformą. Mano manimu, apibrieštis buvo nustatyta per nelik siaura visuotinės svarbos paslaugų komisija pripažįsta šios visuotinės svarbos paslaugų socialinį aspektą, tačiau taip pat pabrėžia, kad tai turi būti nustatyta e, remiantis e, skurdžiausiai gyvenančių visuomenės grupių situacija. Na, atrodo, kad Niderlanduose pasiūla buvo pernelyg didelė netgi tam, kad būtų atsakyta į pažeidžiamų socialinių grupių interesus. Olandijos vyriausybė apribojo iki 10 procentų socialinį būstą. Vis dar yra remiamasi prioritetais. Ir dabar atrodo, kad socialinio būsto programa prieštarauja miestų, socialinės miestų įvairovės principui, kuris yra nustatytas Olandijos įstatymuose. Dabar norėčiau užduoti tokį klausimą. Kokiu teisiniu pagrindu, kokiu sutarties straipsniu remiantis komisija dabar gali kvestionuoti visuotinės svarbos paslaugų universalumo elementą ir kaip komisija dabar gali versti valstybės narės surasti naują apibriežtį socialinių paslaugų. Ačiū. Dabar žodis e, ponui Andor Laslo nuo komisijos. Honorable members, uh, there are three questions in the Ačiū, pirmininkė. Trys klausimai. Visų pirma, tas, kurį uždavė parlamento nariai. Turiu pasakyti, kad komisija mano, jog taip reikia vieno, vienos bendros socialinio būsto apibriešties ES. Antras klausimas dėl subsidiarumo ir universalumo principų. Trečiasis klausimas yra dėl pajamų lygio tiem, kas nori gauti socialinį būstą. Prieš atsakydamas į klausimus, Turiu pasakyti, jo komisijai tikrai ypatingai svarbus yra socialinis būstas. Tai yra vienas iš svarbiausių instrumentų naudojamų socialiniai bei ekonominiai politikui ir taip pat vienas iš instrumentų naudojamų įtraukties skatinimui. Atsakydamas į klausimus pasakysiu štai ką. Komisija tikrai neketina primesti bendros apibriešties ES lygių ir visiškai gerbė susidarumo principą. Gerbiami parlamento nariai labai teisingai paminėjo komisijos 2005 metų sprendimą dėl visuotinės svarbos paslaugas ir tam, tik, ir tam tikras išimtis. Tame sprendime kalbam apie administracinės naštos mažinimo tom institucijom, kurios teikia tokią pagalbą. Ir pagal šį sprendimą sakoma, kad yra tam tikros sąlygos teikiant socialinę paramą ir kad galima būt, gali būti taikomas preferencinis traktavimas, tačiau reikia atsižvelgti tam tikrus kriterijus. Pagal šį sprendimą išimtis yra taikoma, kai socialinis būstas laikomas visuotinės svarbos paslauga tam tikroje valstybėje. Tačiau kiekviena valstybė pati turi apibriežti taikymo sritį, turi apibriežti, kas yra socialinis būstas ir turi atsižvelgti į savo taisyklės, į savo tradicijas. Taip pat noriu priminti ir 2006 bei 2007 metų komisijos komunikatus, kuriuose aiškiai buvo apibriešta valstybių narių atsakomybė šioje srityje ir buvo daug kalbama apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Dar daugiau pabrėšiu, kad visai nesenai apie tai buvo kalbama ir visuotinės svarbos paslaugų protokole. Vis dėlto kalbam e, ne vien apie e, socialinį būstą plačiaja prasme, bet apie būstą pagal tam tikrus kriterijus. Priminsiu, kad 2005 metų sprendime yra kalbama apie būstą socialiai remtiniems ar pažeidžiamiems asmenims, kurie dėl mokumo apribojimo negali susirasti būsto rinkos sąlygomis. Taigi, pačios valstybės narės turi apibriežti tikslinę grupę socialiniam būstui gauti ir tokiu būdu galės skaidriai paskirstyti socialinį būstą ir taip pat užtikrinti, kad nebūtų atskiriami tie žmonės, kurie tikrai kuriam reikia tokio būsto. Pati valstybė gali apibriežti tikslinės grupės dydį Ir komisijos vaidmuo šiame kontekste yra labai ribotas, mes tik turim patikrinti, kad nebūtų jokių klaidų taikant apibriežtį. Tokį savo principą mes patvirtinome ir gruodžio mėnesį 2009 savo sprendime dėl socialinio būsto Niderlanduose. Ta pati, tas pats principas atitinka ir 44 pagrindinių žmogaus teisų hartijos straipsnį. Ten kalbama apie socialinę paramą visiems, kam to reikia. Socialinio būsto aiškus apibrėžimas taip pat sako, kad valstybės parama negali būti skirta finansuoti komerciniai veiklai, ypač jei tai peržengia visuotinės svarbos paslaugų sritį. Toliau antras klausimas yra susijęs su universalė teisė į socialinį būstą, bet kaip jau sakiau, būstas apskritai plačiaja prasme nėra tas pats, kas socialinis būstas. Labai svarbu skaidrumo principai, tinkamumo gauti tokį būstą kriterijai, taip pat svarbu atsižvelgti į naudos gavėjų interesus ir tinkamą valstybės lėšų panaudojimą. Atsakant į trečią klausimą, pasakysiu kodėl reikia riboti namų ūkių pajamas ir kodėl tik tam tikriem namų ūkiam gali būti skiriamas socialinis būstas. Turiu priminti, kad ES lygių nėra nustatytos bendros ribos. Ši suma susijusi su viena valstybė narė, tai yra Niderlandais. Ir tai buvo susijęs su Niderlandų valdžios tam tikrais įstatymų pakeitimais, nes jie norėjo socialinio būsto teikimo įstatymą suderinti su valstybės paramos taisyklėmis. Taigi jie norėjo aiškiau apibriežti tikslinės grupės, kurios gali pretenduoti į socialinį būstą. Priminsiu, kad komisija išnagrinėjus situaciją nustatė, kad nėra jokių pažeidimų tokiame apribojime ir pritarė Niderlandų sistemai. Taigi, Niderlando apibriešta tikslinė grupė yra labai plati ir ji apima net 43 procentus Olandijos gyventojų. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams nuo PPE frakcijos Van Nistelrooy. Ačiū, ponė pirmininkė. Išgyvename krizę. Kalbame apie tvarę ekonomiką. Ir gal, na, gali pasirodyti, kad tai yra labai banalus aspektas, bet būtent tai labiausiai rūpi žmonėms. Tai yra, kas gaus būtą ar būstą. Ypač susidarius tokiai situacijai, kai iš bankų daug pagalbos negalima susilaukti. Žmonės yra atsidūrę labai sudėtingoje padėtyje. Nustatytas 33 tūkstančių eurų lygis e, riba. Tam siūlymui reikės, turės pritarti Niderlandų aukštesnėji parlamento rūmai. Jei tai įvyks, kit, kiti, e, kitos ribos, pavyzdžiui, 40 tūkstančių eurų riba e, pašalpai gauti susirgus taip pat turės būti patvirtinta. Nežinau, ar, ar tie pasiūlymai yra būtent tai, ko mums reikia, ar jų pakanka. Jaunystėje uždirbdavau daugiau, bet vis dėlto aš turėjau teisę pretenduoti į socialinį būstą paskui aš išsikėliau kitur, įsigijau savo būstą. Nemanau, kad viskas pristatyta pakankamai plačiai, suformuoluota pakankamai plačiai. Mums reikia sprendimų, kurie neprieštarautų subsidiarumo principui, kad valstybės narės galėtų interpretuoti tas nuostatas plačiau. Manau, kad reikėtų parengti rezoliuciją šiuo klausimu. Išgirdome tik labai bendrą atsakymą. Gerai, bet uh, Manau, kad taip surišamos rankos valstybėms narėms valsty ir žmonės, kuriems reikia socialinio būsto nukentės. Ačiū dabar nuo socialdemokratų, ponė Gebhardt Evelin. Ačiū pirmininkė. Komisarė, mėly kolegos, klausydamasi vykstančių diskusijų, išvelgiu daug abejonių ir nežinios dėl to, kaip įstatymas bus taikomas. Ir jūs ką tik pasakėte, kad nėra Europos ligmens apribojimų nuostatų, kad turėtumėme kalbėti apie 33 tūkstančių eurų pajamų ribą. Tokią ribą nustatyta Niderlandams. Galbūt Niderlandai baiminosi, jog jei nebus tokios ribos, Europos komisija pareikš jog, ne, jog nėra aiškių kriterijų, o jie reikalingi. Taigi, nežinia, ši nežinios situacija sukelia daugiau problemų valstybėms narėms. Jos bando priiminėti individualius sprendimus ir nustatyti tokias ribas, kurios jų manimų yra tinkamos ir išsiaiškinti, nustatyti pačios, ko, kokiems žmonėms, kokiams socialinėms grupėms reikia socialinio būsto. Svarbiausia, kad būtų teisinis aiškumas dėl to, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Visuotinės svarbos paslaugos turi būti garantuotos ir valstybėse narėse tos, kurios teikiamos vietos lygmenių, yra visuotinės ir jos ir, ir tos paslaugos teikiamos visiems žmonėms, kuriom, kuriems jų reikia. Žinau, kad užimtumo komitetas svarsto galimybę dėl teisinio pagrindo visuotinės svarbos paslaugų klausimų. Galbūt būtų gerai, kad komisija tuo irgi pasidomėtų. O, alaud... Ačiū, ponė Gebart. Pagal mano sąrašą jums minutė, pusantros minutės buvo skirta, tačiau jūs kalbėjote daugiau nei dvi minutės. Dabar, ponė Duran, nuo žaliųjų frakcijos. Pone komisijos nariai, mes čia kalbame apie teisinį pagrindą. Taip, tai yra svarbu, tačiau noriu pasakyti, kad būstas, ypač socialinis būstas, nėra e, kažkokia tai komercinė veikla. Socialinis būstas yra daugiau nei vien tik tai būstas. Socialinis būstas yra skiriamas tiems asmenims, kurių pajamos yra menkos ir kuriems jis yra reikalingos. Taip, yra e, socialinės įvairovės klausimas, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie e, socialiniuose būstuose gyvenančių žmonių įtraukti į visuomenę. Ir būtent per įtraukti į visuomenę, per solidarumą, per solidarumo programas, per bendradarbiavimą tarp kartų, reikėtų tai pažvelgti šiek tiek kitaip. Ir man atrodo, kad visuotinės svarbos paslaugos aptariamos šiandien čia nėra geras dalykas, nėra gerai apie tai čia kalbėti. Dabar kas dėl 33 tūkstančių eurų dėl tos ribos, man atrodo, kad yra labai skirtingų šeimų. Yra vienišų tėvų, yra pagyvenusių asmenų, yra daug ar daugiau ar mažiau vaikų turinčių šeimų. Kaip įmanoma būtų į visą tai atsižvelgti? Reikėtų, man atrodo, daugiau lankstumo tam, kad atsižvelgtume į visus šios faktorius. Ačiū, ponė Durant. Toliau ponas Liujerikė. Vieną minutę prašome laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, jūs sakėte, kad socialiniam būstui komisija skiria ypač didelį dėmesį. Tai yra esminė, viena iš esminių žmogaus teisų, kuri realiai nėra taikoma mūsų valstybėse narėse. Tai yra ta juodoji dėmė mūsų ES kūrimo procese. Pone komisijos nary, jūs kalbėjote kaip kad ir visada komisijos nariai kalba, tačiau iš patirties žinome, kad komisija kalba apie pagrindinės teisės remdamasi laisvąją konkurenciją, laisvąją rinkos konkurenciją ir taip yra sukūriama neligybė situacijos būtent rinkoje, būtent socialinio būsto rinkoje. 2005 metais komisija nustatė, kad socialinis būstas turi būti skiriamas pažeidžiamoms visuomenėms grupėms. Komisija dabar siūlo ski, kurti atskirus kvartalus vargšam ir taip pasisako prieš socialinės įvairovės principą. Dabar manau, kad sutartyse įrašytą konkurencijos principą reikėtų galbūt netgi šiek tiek keisti. Bijau, kad pirmininko Baroso pareiškimai, kur, kam pritarė Ekofino taryba, baigsis tuo, kad socialinio būsto fondai, jų lėšos bus mažinamos ir man atrodo, kad Europai čia reikės remtis naujų pagrindų. Atsiprašau, sako pirmininkė, ponė Jerik, jūs e, kalbėjote per ilgai ir tai yra nesažininga kitų e, kalbėtojų atžvilgių, nes dar yra ir kitų frakcijų norinčių pasisakyti. Dabar kiti kalbėtojai, prašau laikytis nustatyto laiko. Ponas Anžel, Anžel dvi minutės. Pone pirmininkė, aš norėčiau tam tikrą prasme pritarti ponė Izabel Duran, kuri yra teisi. Jis sako, kad socialinis būstas nėra kažkokia tai komercinė veikla, čia neturi būti taikomi konkurencijos principai ir manau, kad komisijos narys tam pritars. Čia mes kvestionuojame valstybės pagalbą. Kaip tokioje srityje, kaip socialinis, kaip socialinis būstas, galima būtų tiksliau apibrėžti valstybės pagalbą. Realiai juk yra teikiama pagalba asmenims, o ne įmonėms. Ir čia nereikėtų kalbėti apie konkurenciją. Iš savo nacionalinės valstybės patirties galiu pasakyti štai ką. Socialinis būstas yra teikiamas labai skirtingais atvejais. Aš iš esmės džiaugiuosi, kad Europos komisija, Europos institucijos ir Bris, Briuselis nėra kompetitingi nustatyti, kokiose situacijose kokie piliečiai gali gauti socialinį būstą. Ir nereikėtų pamiršti, kad yra ir vietos labai skirtingų konceptų. Labai skirtinga yra šeimininė socialinį būstą gaunančios menų situacija. ir žmogaus gyvenimo eigoje žmogaus situacija taip pat gali labai smarkiai keistis. Nematau, nemanau, kad susikloščius tokioms aplinkybėms komisijai dėrėtų siūlyti taikyti taisyklės, kurios nebūtų lankščios. Reikėtų galbūt žmogiškiau į tai pasižiūrėti. Ačiū. Ačiū, ponė Anžel. Dabar ponas Derosa, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Dalyvauju šiame, šioje diskusijoje kaip užimtumo komiteto atstovas. Šio žodinio klausimo tikslas išsiaiškinti, ko, ką komisija ketina daryti, kad išspręstų šią rimtą problemą, tai yra socialinio būsto klausimą. Tenka tik apgailestauti, kad komisijos atstovas nepristatė jokių konkrečių pasiūlymų, tik bandė pagrysti dabar egzistuojančią sistemą. Komisija nuolat atsisako kurti teisinį aiškumą ir lankstumą ir išaiškinti situaciją. Komisija kalba tik apie dabar egzistuojančią padėtį, apie egzistuojančias paslaugas ir neatsižvelgia kintančius poreikius. Labai svarbu, kad sukurtumėm tam tikrų saugiklių sistemą savo piliečiams, taip pat, kad sukurtumėm gerą socialinę sistemą, kuri būtų naudinga visiems piliečiam. E, būstas e, bei švietimas turi būti paslaugos, kurios būtų prieinamos visiems, jos neturi būti parduodamos ar perkamos rinkoje. Tai labai svarbu ir taip pat labai svarbu, kad tokios paslaugos būtų visuotinai universaliai teikiamos. Ir kai kalbam būtent apie tokias paslaugas, negalim kalbėti apie pelną, apie prekybą, apie konkurenciją. Todėl, kad e, reikia sukurti stabilų, tvarų pagrindą mūsų piliečiams. Ir taip pat komisija neturėtų kištis į nacionalinės valstybių kompetencijas. Jos pačios turi apsispręsti, kas yra geriausia jų visuomenėms. Ir tikrai kišimuosi negalima toleruoti. A, e, Pone Okony, dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pone komisijos nariai, norėčiau dabar konstatuoti vieną dalyką. Socialinio būsto, būsto politikoje nėra čia Europos sąjungų kompetencijos išskirtinės. Tačiau dabar komisija kalba apie socialinio būsto apibriešti. Jau daug kas sakė, socialinio būsto ir prieigos prie socialinio būsto problema yra viena iš rimčiausių problemų, su kuria susiduria visuometė. Pabandykime pažvelgti į šios techninės teisinės diskusijas šiek tiek žmogiškiau. Socialinis būstas yra realios įtraukties į visuomenę garantija tiems, kurie gauna šį būstą. Dabar, kokia buvo apibrieštis komisijos kontrolės srityje nustatyta? Reikėtų dar kartą, tai man atrodo, padiskutuoti. Dekartas, kuris kilęs iš mano regiono, sakė, kad bendrasis interesas visuotinės svarbos paslaugos ne pripažįsta ribų, nepaisant to, kad yra griežtai apibrieštos. Dabar noriu paklausti, kokia yra teisinė vertė jūsų pasiūlymo, ar tai turi būti taikoma visoms valstybėms narėms. Dabar kitas mano klausimas yra bendresnis. Komisijos manimų, kur prasideda ir kur baigėsi Europos bendrijų kompetencija visuotinės svarbos paslaugų teikimo srityje. Juk šis klausimas yra svarbiausias. kalbame apie visuotinumą ir prieigą prie socialinių paslaugų. Ačiū, ponė Okony. Toliau, ponas Simon, pusantros minutės. Pirmininkė, ponės ir ponai. Visur Europoje susidurėme su šią problemą ir bandome ją spręsti tačiau užtikrindami, kad e, sudėtingiausiai besiverčiantys e, žmonės gyvenantis miestuose turėtų tokias pat galimybės kaip ir kiti visuomenės nariai. Kalbame apie kriterijus, kurių pagrindų iš tikrųjų kai kurios visuomenės grupės atsirastų e, ypač nedėkingoje padėtyje. Turime kalbėti apie tai, ką, ką turi teikti vietos valdžia, taip pat apie specialias iniciatyvas miestuose. Urban 2 iniciatyva. Taigi, tie, kurie verčiasi sunkiausiai, turėtų gauti paramos, turėtų sulaukti paramos iš tokių iniciatyvų. o mes atrodo pasiekėme priešingo rezultato. Mes e, tiesiog e, neužtikriname tam tikrų visuomenės pagalbos tam tikroms visuomenės grupėms, jas tarsi ir išstumėme už visuomenės ribų. Reikėtų šią priemonę aiškinti plačiau ir suvokti plačiau ir aš nečiau, kad komisijos atstovai pristatytų savo nuomonę šiuo klausimu. Äh, frau präsidentin! ponas zelleris dviem minutėms. ačiū pirmininkė. mes svarstome tokį bendro pobūdžio klausimą. Kalbame ne tik apie subsidiarumo principą ir visuotinumą paslaugų. E, Niderlanduose e, diskusija sukasi aplink kitą temą. Niderlanduose savininkai, būstų savininkai daugelį metų priešinasi socialinio būsto idėjai, nes jeigu e, žmogus gali pretenduoti socialinį žmogus gali pretenduoti į būstą, gali turėti būstą, nes to, tai toks pat būtinas dalykas kaip maistas ar rūbai. Ir jeigu žmogus neturi kur gyventi, neturi būsto, tai jau yra rimtas socialinis iššūkis. Šalis turi rūpintis piliečių interesais ir be abejo daugiausia dėmesio kreipti skurdžiausiai gyvenantiems visuomenės nariams. ES išsiplėtus ir prisijungus daugybei vidurio ir rytų Europos šalių situacija bendrai ES keičiasi, nes tose šalyse būsto struktūra yra kitokia. Todėl reikia lyginti e, reikmes socialinio būsto srityje visose valstybėse. Vidurio rytų Europoje įvyko būsto privatizacija, įvykus mm, politiniams pokyčiams, tačiau kai kur trūksta tinkamo gyvenamo būsto ir todėl ES e, reaguodama į šią situaciją parengė konkrečias priemonės. Tačiau būsto politika vis dar iš esmės yra reakcija, atsakas į konkrečias vietos, regiono ar nacionalinės ypatybės. Taigi tai yra e, vietos, regionus sprendžiamas klausimas. Čia nereikia kažkokių e, virš nacionalinių nuostatų. Ir konkurencijos taisyklės taikomos paprastai, kitiems e, sektoriams čia negali būti taikomos. Pone Regner, ačiū, pone pirmininkė. E, Manau, kad e, socialinės paslaugos turi būti stiprinamos nacionalinėmis priemonėmis. Europos Sąjungoje labai skiriasi atlyginimai. Tačiau dabar ekonominės krizės laikotarpiu esant e, bu, sklaidant baimiai dėl ateities būtina yra naudoti šį socialinį stabilizatorių. Mano mieste Vienoje buvo pasiūlytas principas, pagal kurį e, nemažai, nemažai dalį visuomenės grupių būtų suteiktas suteiktas socialinis būstas ir nebūtų socialinis būstas suteikiamas vien tik tai labiausiai pažeidžiamams visuomenėms grupėms, nes tokiu atveju susidarytų ištisi uždari kvartalai, kaip ir getai. Ir tik tai savivaldybė pati galėtų nuspręsti, kas turėtų gauti socialinį būstą bei visuotinės svarbos paslaugas. Manome, kad čia reikalingos yra labai aiškios taisyklės, Europos lygių suderintos taisyklės ir reikėtų taip pat pasakyti, kad socialinių paslaugų apibrieštis turi būti plati. Dabar toliau ponė keli dvi minutės. Ponas, atsiprašau. Like to... Dėkoju. Noriu padėkoti komisarui, kad išaiškino kai kuriuos e, klausimus, kai kuriuos dalykus. Be abejo, reikia pasakyti, kad būsto suteikimas tikrai yra būtinybė daugelis žmonių. Ir aišku, tai labai svarbu, svarbu, kad tai būtų teikiama kaip valstybės pagalba, nes kiekvienas žmogus turi teisę turėti stogą virš galvos Ir tai tikrai būtina visiems, tai turi būti teikiama įvairiausiam priemonėm per vyriausybinės agentūras arba per kitas institucijas. Tačiau turiu priminti, kad mes diskutuojame apie tai, kiek kokios šalies vyriausybė turėtų kištis į būsto teikimo klausimus. Mano pačioj šaly, mano paties šalyje buvo sukurtas nekilnojamo turto burbulas, taip pat nustatyti aukšti e, turto mokesčiai bei užkeltos kainos ir statybos bendrovės susikrovė turtus, buvo sukurtos nevienodos sąlygos visiems, taip pat kilo daug neiškumų dėl žemės paskirstimo. E, vėliau į procesą įsikišo bankai, jie išduodavo labai dosnes paskolas statybininkams, kurių jie vėliau nebegalėdavo gražinti, taip pat sudasti tie paskolas žmonėm, kad jie įsigytų būstus ir vėliau jie tų paskolų nebegalėjo gražinti. Tad iš šios situacijos kilo daug klausimų. Uh, kaip atsidūrėm tokio situacijoje ir kiek valstybė turi kištis į nekilnojamo turto klausimus. Na, o kalbant apie socialinį būstą, manau, kad atsižvelgti tik į pajamas būtų netikslinga ir neteisinga dėl įvairių priežasčių, jas jau minėjo daugelis kitų kolegų. Man atrodo, kad tikrai komisija turi suvaidinti jai tenkantį vaidmenį plačiaja prasme. Tai yra, pavyzdžiui, parengti kažkokias gairias, pasiūlyti, kaip reikėtų skirti socialinį būstą, kaip atsižvelgti į įvairiausius kriterijus, tarp kurių ir pajamas, tačiau ne vien į pajamas. Ačiū. Ačiū taip pat ir už tai, kad laikėtės nustatyto laiko. Toliau, ponė Čičiau. Ačiū, ponė. Pirminkė, taip, tikrai socialinis būstas yra visuotinės svarbos paslauga. Labai gaila, tačiau dabar nedarbas jau jaunimo tarp ES siekia 20 procentų. Yra numatyta 4, pro, 4 procentų lygis pagal regionės plėtros fondo finansavimo lėšas. Ir šios lėšos yra skiriamos socialiniui būstui statyti bei būsto apšiltinimui. Tačiau dabar atrodo, kad dėl ekonominės krizės e, labai prastėja šeimų situacija Europoje, ypač jaunimo situacija prastėja. Būtent todėl, ponia komisijos nariai, norėčiau jūsų paprašyti pagalbos. Norėčiau paprašyti užtikrinti, kad ateinančiame, e, finans, ateinančioje finansinėje perspektyvoje būtų padidinta ši dalis nuo 4 iki 15 procentų. Tai yra šios lėšos būtų naudojamos būstui. Pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui labai svarbios šios paslaugos. Ypač svarbu šių paslaugų pagalba įtraukti juos į visuomenę. Paslaugos turi būti prieinamos visiems piliečiams. Prašome komisijos parengti pagrindų direktyvą visuotinės svarbos paslaugų srityje. Pagal šią direktyvą būtų numatytas minimalus lygis ir taip pat būtų užtikrinama prieiga visiems piliečiams bei kokybė ir skaidrumas šioje srityje. Ačiū poniai poni Tikau, toliau ponas Korėja de Campos. Pirmininkė, komisarė, Socialinis būstas yra visuotinė paslauga ir ji vaidina svarbu vaidmenį, užtikrina visuomenės poreikių tenkinimą pagal Lisabonos sutarties papild, 26 papildomo protokolo nuostatas vietos regionų valdžiai tenka atsakomybė už tokio būsto teikimą. Būt, ir e, tas būstas turėtų, m, mm, pri, kodėl tas būstas turėtų būti tik prieinamas e, šeimoms ir ūkiams, kurių pajamos yra mažesnės nei 33 tūkstančiai eurų, sunkiai suprantama. Tai net, netitinka skurdo ribos apibrėžimo 27 valstybėse narėse. E, na, kalbame apie mokumą, apie finansus, tačiau socialinis būstas dėl įvairiausių priežasčių, dėl kultūrinių priežasčių, dėl įvairiausių, dėl judumo, dėl moterų vaidmens visuomenėje ir darbe yra apsprendžiamas skirtingai. Mums reikia užtikrinti ekonomikos augimą, e, reikia daugiau didesnės migracijos, didesnės kultūrinės įvairovės, tačiau jei iš, iškyla getų atsiradimo rizika, su reikėtų kovoti, tačiau daryti tai subalansuotai. Galbūt komisija čia kišasi į valstybių narių išimtinės kompetencijos rytis. Ačiū toliau, ponas Balčytis. Ms. Čevin. Ačiū, ponė pirmininkė. Lisabono sutartis e, pri, kalba apie tai, kad socialinių paslaugų pobūdis yra visuotinas ir prieinamas visiems ir kad tas paslaugas turi užtikrinti regionų ir vieto valdžia. Tai tas būstas ypač aktualus e, mažas pajamas gaunantiems asmenims. E, valstybės narės e, taiko skirtingus standartus, nuspręsdamos, e, kokiais kriterijais bus remiantis bus skirstomas socialinis būstas, nes valstybių narių situacija yra labai skirtinga. Tam, kad būtų įgyvendinta teisė į visuotinės paslaugas, būtų e, logiška suformuluoti bendrus principus ir kalbėti apie pajamų, apie aukštesnę pajamų ribą ES mestu. Tačiau reiktų žiūrėti į valstybių narių socialinės ir ekonominės situacijos skirtumus. Ačiū, mėly kolegos. Dabar pereisime prie prašau žodžio procedūros. Žodis ponui Nikolėsku vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už papildomą patikslinamąją informaciją. Aš taip pat nemanau, kad reikalinga yra numatyti vieningą apibriežti visoms valstybėms narėms, nes juk valstybių narių gyvenimo lygis labai skirtingas yra. Subsidiarumo klausimas šioje diskusijoje yra ypač svarbus. Dabar norėčiau šiek tiek peržengti šį klausimą ir pasakyti, jog manau, kad turi būti numatyti aiškesni standartai dėl prieigos prie socialinių būstų vargina, vadinamosioms marginalioms bendruomenės grupėms. Vasario mėnesį buvo priimtas dokumentas šioje srityje ir aš dabar norėčiau pasakyti, kad gerai būtų padidinti skirtas lėšas šioms visuomenėms grupėms. Ačiū. Toliau ponas Dardaš. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Je voulais. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, kaip ir kiti, labai nerimauju dėl šio klausimo. Nemažai Europos regionų, kaip kad ir mano regionas, dabar numato reformuoti socialinio būsto skirstimo politiką, reikia vengti uždarų kvartalų, uždarų getų susikūrimo. Jūsų sprendimas, tiesą sakant, ne visai eina tą pačią linkmę. Pone komisijos nary, socialinės paslaugos, socialinio būdo, būsto paslaugos tikrai turi būti skiriamos tam tikroms visuomenėms grupėms, tačiau kita vertus valstybės narės taip pat turi turėti pakankamą veiksmų, veiksmų laisvės, laisvės tam, kad ir kitos visuomenės grupės turėtų prieigą prie socialinio būsto, kad nesusikurtų uždari getai, uždari kvartalai. Ir atrodo, kad čia regionai turėtų turėti sprendžiamą į balsą, o ne komisija. Ačiū, ponė Figaredo, vieną minutę. Obrigada, senhora prezidente. To... Dėkoju, pirmininkė. Visi žinome, kad teisė į būstą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Būtent todėl valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų teigiamas socialinis būstas tiems, kam to reikia. Dabar išgyvename didžiulę socialinę krizę. Daugybė šeimų yra įsiskolinusios, susiduria su kitais sunkumais, nesugeba apmokėti sąskaitų už komunalinės paslaugas, kyla ir kitų problemų. Ir būtent šiuo metu labiau nei bet kada turime remti tas šeimas, kurios pačios nebeišsiverčia. Turime suteikti tom šeimom galimybę gauti socialinį būstą ir galbūt valstybės narės galėtų pasinaudoti e, bendrijos fondais, bendrijos finansais ir tokiu būdu užtikrinti tam tikras garantijas savo piliečiams, būtent tiem, kam labiausiai reikia pagalbos ir užtikrinti socialinę įtraukti. Labai svarbu, kad komisija remtų tokią veiklą, aišku, nepažeidžiant subsidiarumo principo, tačiau užtikrinant visuotinės svarbos paslaugų universalumo principą. Ačiū toliau, ponia Zaborska, vieną minutę. Pone pirmininkė. často deformujú trhové prostredie si vynútil zavedenie povinnej įvairiausių es lėšų panaudojimas iškraipė rinką ir todėl buvo, atsirado prievolė iš anksto informuoti apie valstybės pagalbos teikimą. E, socialinis būstas yra tas rytis, kuriai taikoma išimtis, tai yra neprivalo valstybės narės iš anksto apie tai informuoti. Ir Šis rytis priskirtina išskirtiniai valstybių narių kompetencijai, tuo rūpinasi vietos ir regionų valdžia. Neturėtume kištis į vietos ir regionų valdžių reikalus, nes jos geriausiai žino situaciją ir geriausiai gali pas, išsirinkti tinkamiausius sprendimus. Ačiū, panas Olešnikas, vienam nuodėm. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu. Ponios ir ponai, komisarė. Labai aiškiai pastebime, kad ta problema skirtingai e, apibūdinama skirtingose valstybėse. Pavyzdžiui, Lenkijoje mes yra tokių regionų, kur daugybė žmonių neturi būsto dėl to, kad jų pajamos yra mažos. Ir paprastai vietos valdžia e, rūpinasi tokių žmonių poreikiais. Tos valdžios atstovų užduotis yra suteikti pagalbą kiek įmanoma greičiau. Be vietos valdžios paramos tokie žmonės negautų visiškai jokios paramos. Jei mes kalbame apie vienodą apibrėžimą ir suderintą politiką, turime pamastyti, kokias papildomas lėšas skirti ateityje vietos regionų valdžios institucijoms, kad, tos, kad šios galėtų rūpintosi socialiniu būstu, kuris yra toks svarbus daugelie valstybių narių. Ačiū, kolegų pasisakymai baigėsi. Dabar žodis ponui Andor, kuris surezumuos mūsų diskusijas. You, uh, Ačiū, pirmininkė. Melinariai, aš puikiai suprantu, kad šį klausimą turime nagrinėti platesnėme kontekste, tai yra ekonominės ir finansinės krizės kontekste. Per pastaruosius du metus iš esmės konkurencijos politika patyrė išbandymą, ar kalbėsime finansų ar automobilių ar būsto sektorių. Iš esmės buvo, tai buvo išbandymas ir mūsų socialiniam sektoriui, vis, vai, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, taip pat benamiams. Ir svarstant šiuos klausimus, šie du klausimai - konkurencijos ir socialinės politikos klausimai persipina. Ir todėl tos ryties nagrinėjimas tampa dar sudėtingesnis nei, tarkim, tuo atveju, jeigu neišgyventume krizės. Uh, krizė atskleidė rinkos trūkumus įvairiose sritise ir tie trūkumai silpnosios vietos labai aiškiai atsiskleidė ir paaiškėjo, kad rinkos jėgos šių problemų neišspręs. Kalb, nebus pasirūpinta ne, ne, ne tik e, pažeidžiamiausiais visuomenės nariais, bet netektų paramos, nesusilauktų daug didžiulės visuomenės narių grupės ir todėl manau, kad socialinis būstas turėtų būti numatytas ne tik skurdžiausiai gyvenantiems visuomenės nariams. Ir be abejo reikia gerbti, paisyti Europos valstybių įvairovę ir todėl e, šioje srityje apibrėžimus turėtų parengti pačios valstybės narės. Aš tą ir sakiau savo e, įženginėme pasisakymę. Norėčiau grįžti prie Niderlandų atvejo, nes jis buvo diskusijų tema. Norėčiau pakartoti, kad komisija neprimeta kriterijų, kurie buvo numatyti Niderlanduose, ne, neprimeta jų jokiai kitai valstybei, visiškai paisydama e, subsidiarumo principo komisija nepamiršta, kad valstybės narės e, sprendžia, kas turės teisę gauti socialinį būstą. Ir norėčiau priminti, kad Olandijos vyriausybė nustatė kriterijus ir ribas taikomas tik Niderlanduose, tai yra 33 tūkstančių eurų pajamų riba. Olandijos sprendimas dar kartą patvirtino, kad socialinė sanglauda ir socialinis e, visuomenės derinys yra e, valstybės išskirtinės kompetencijos sritis. Manau, kad pastaruosius kelis metus patirti sukretimai įvairiausių, įvairiausio pobūdžio visuomenės tam tikrą prasme išbalansavo. Noriu tik priminti, kad e, komisija tikrina tuos atvejus, kuomet e, valstybė teikia pagalbą, skiria valstybės pagalbą statybos bendrovėms. Diskusijose taip pat buvo aptartas bendresnis kontekstas, bendresnis visuotinės svarbos paslaugų kontekstas. Norėčiau apie tai pakalbėti ir akcentuoti, jo kalbant ne tik apie būstą, apie kitas visuotinės svarbos paslaugas, kitas socialinės paslaugas. Jos vaidina prevencinį ir e, sanglau, sanglaudą užtikrinantį vaidmenį. Ypač toms visuomenės narių grupėms, kurios uždirba mažiau. 2007 m. komunikate komisija išdėsti socialinių paslaugų organizavimo principus Komisija e, pasis, siekės užtikrinti socialinių paslaugų, lygybę socialinių paslaugų srityje. Ir e, e, konkretus komitetas dirbantis šioje srityje rūpinasi visais susijusiais aspektais. Tai tiek būtų atsakant į įvykusias diskusijas. Buvo klausimų apie ilgesnius laikotarpius ir apie kitą finansinę perspektyvą. Aš taip pat manau, kad e, būsto sektoriui turės e, reikšmės vykstantis pasikeitimai. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie, žaliųjų, da, apie žalių, žalios ekonomikos darbo vietų kūrimą. Manau, kad šioje srityje bus daugiau veiklos, bet ne, neatsiras vieninga Europos būsto politika bus aktualūs ir kiti klausimai. Būstas pažydžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, romų tautybės asmenims bus numatyta testinė pagalba iš struktūrinių fondų skirta būsto sektoriui ir ypač, bus, ypač numatome skirti e, pažeidžiamoms, marginalizuotoms visuomenės grupėms daug, daugybėje valstybių narių. Bet taigi bet tai dar kartą atskleidžia, kaip svarbu viską matyti platesnėme kontekste ir vertinti platesnėme kontekste, nes valstybės narės šioje srityje tikrai skiriasi, kalbu apie socialinės reikmes ir todėl sprendimai taikomi e, šalise, kur, kurių vidutinės pajamos yra gana aukštos, ne, negali būti primestos valstybėms narėms, kuriuose situacija yra visiškai kitokia. Įsizytysi Elkse. Edo. Mėly kolegos, diskusijos šiuo klausimu yra baigiamos. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Komisijos pareiškimas. Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose.